dėmesį į šį dokumentą. Europos parlamentas įtin rūpinosi žmogaus teisų apsauga. Dabar protokolas. 2009 m. lapkričio 12 dienos protokolas ir visi patvirtinti tekstai yra išplatinti. Ar būtų kokių pastabų dėl šio protokolo ar patvirtintų tekstų? Ar būtų kokių pastabų dėl protokolo? Nematau nieko norinčio pasisakyti, taigi laikome protokolą patvirtintą. Kitas klausimas. Kompetitingo